Donc, bonjour à tous et bienvenue. Sveiki, visi susirinkę po vasaros atostogų. Pradedame posėdį. Pirmiausiai patvirtinsime darbo tvarkę. E, per paskutinį koordinatorių posėdį buvo priimtas sprendimas ir norėčiau pasakyti, kad mes į savo darbo tvarkę po to sprendimo į prašysime papildomą klausimą, tai yra pasikeitimas nuomonėmis su komisija dėl galimybės e, įsigyti generinius vaistus ir atitinkamų nuostatų įrašymo į laisvosios prekybos e, tarp ES e, ir Indijos įrašymo. Ir taip pat dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad rytojaus klausimo pavadinimas yra švietimas vystymėsi ne, švietimas ir vystymasis. Ar kas nors turėtumėt pastabų? Ne, tai darbo tvarkė patvirtinama. Antras punktas e, mūsų posėdžio vykusio Liepos 12-13 protokolo tvirtinimas. Jūs protokolus esate gavę. Jeigu turite kokiu nors pastabų, tai praneškite apie jas sekretoriatui iki posėdžio pabaigos. Ir paskui bus protokolas patvirtintas. Nesame gavę jokių klausimų komisijai. Ir dar pagal ketvirtąjį punktą aš norėčiau padaryti vieną pranešimą. Mes negalime pradėti savo darbą, nekalbėdami apie Libiją ir taip pat Afrikos kišlio tragedijas. Afrikoje humanitarnė situacija kelia didelį susirūpinimą. E, žinome, kad sugriauta daug infrastruktūros, ypač vandens tiekimo, elektros tiekimo infrastruktūros. Daug žmonių neteko pastogės, jie bėga į kaiminę šalis, pavyzdžiui, Tunisą. E, taip pat e, mūšiuose žuvo daug žmonių arba žmonių žuvo, kurie atsidūrė netinkam laiku, netinkamoje vietoje. Europos Sąjunga e, turi suvaidinti savo vaidmenį spręsdama šią situaciją. Ir mes turime įsiaiškinti, kokios yra priemonės, kokie yra projektai e, siekiant suvaldyti krizę dėl Afrikos kišulio. E, šis regionas e, išgyvena baisiausią badą per keletą šimtmečių. Matome, kokia dramatiška situacija e, klostosi perpildytose pabėgėlių stovyklose. E, komisija ir taryba turėtų taip pat prisidėti sprendžiant šią krizę buvo numatyta 7,8 milijonai eurų, taip pat dar 70 milijonų numatoma. Ir taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, dėl ko kilo krizė karas, e, gamtinių išteklių mažėjimas. E, gal, aišku, gal krizės nebūtų buvę galima išvengti, tačiau jau tam tikrų signalų buvo matyti iš anksto, pavyzdžiui, buvo matoma, kaip naudojama žemės ūkio žemė, žemė kaip netinkamai buvo tvarkomas su jie ir dabar atėjo laikas jau kažką daryti, kad e, tokia situacija nepasikartotų. E, reikia kalbėti apie pasaulinę rinkos reguliavimo organizaciją. Mes balsavome dėl šio klausimo, dėl priemonių, kurias turėtų taikyti ES ir jungtinės tautos. E, tai bus mūsų mm, darbo esmė šiais metais ir spalį e, rengsime klausimą dėl maisto saugumo. Ar Europos komisija turi ką mums pasakyti? Šiais klausimais ne? Prašom. Pone Katrina Metė Vaningen. Aš e, dirbu e, vystoma bendradarbiavimo generalinėme direktorate. Pirmą kartą lankausi parlamente kaip atstovė šio direktorato ir norėčiau Jums pristatyti trumpai e, komisijos e, priemonės buvo patvirtinti, bus patvirtinti iki spalio pabaigos trys komunikatai. Pirmasis dėl sąjungos vystomosios politikos e, komisija pernai pradėjo konsultacijas. Dėl šio komunikato bendraujama su daugeliu e, suinteresuotų šalių iš įvairių sektorių. Taip pat mes sekame įvykius arabų pasaulyje. Dabar negaliu pristatyti jums detalių, bet galiu pasakyti, kas bus patvirtinta strategija ir komisija e, siūlo e, koncentruoti pagalbą ties labai aiškiai apibrieštais sektoriais, pavyzdžiui, žmogaus teisės. Ir mes taip pat taikysime skirtingus požiūrius skirtingiems paramos gavėjams. E, mes taip pat rengiame bendrą strategiją ir sieksime kur kas daugiau aiškumo bendradarbiavimo srityje. Taip pat bus patvirtinta bendra pozicija Busan atžvilgių ir bus apibriežti veikiai svarbiausi ir taip pat e, finansavimo šaltiniai. Tokie bus komunikatai komisijos svarbiausi dėl e, mūsų vystomosios politikos ateities. Taip pat noriu pasakyti, kad mes dabar baigiame renkti komunitatą dėl e, paramos biudžetinės valstybėms keičiasi politinė aplinka ir bus sureaguota į tai. Taip pat reikės išvelgti į Lisabonos sutarties naujoves ir e, siekiama šią priemonę padaryti veiksmingesnė. E, komunikatas e, bus paremtas jau nemaža patirtimi, taip pat viešuosiamis konsultacijomis. Komisija taip pat dirba e, dėl, pagal komunikatą dėl naujos finansų perspektyvos 14-20 e, metams. Komunikatas buvo patvirtintas šią vasarą, 29 birželio. Ir e, daug aspektų yra labai svarbus tokie dalykai kaip 0,7 e, procentai e, BNP skiriami vystomai pagalbai. Dar vienas svarbus e, dalykas yra susijęs su aštuntuoju vystimosi fondu ir jo finansavimu. E, taip pat e, daug e, iš mūsų pasiūlytų priemonių bus patvirtinta gruodžio mėnesį, baigiant pirmininkaujantį Lenkijai. Dabar perėsime prie 6-7 darbuotojas punktų, tai yra ES politika biomasės naudojimo srityje ir pasiekmes vystimosi politikai. Čia ir žodiniai klausimai bus, ir analizuojama rezoliucija. 2009 balandį taryba patvirtino direktyvą, kuris sukūrė bendrijos pagrindą dėl energijos gavimo iš atsinaujančių šaltinių. Tai yra 2009 metų 28 direktyva ir iki 2020 metų reikia pasiekti 20 procentų energijos gavybos iš atsinaujančio energijos šaltinių ES. 10 procentų energijos iš atsinaujančių šaltinių turi būti transporto e, sektorija užtikrinta kiekvienoje valstybėje narėje. Taigi pasiektini tikslai yra aukšti ir čia reikia galvoti apie biomasės naudojimą turi būti sukurtas tvirtas pagrindas dėl tvaraus biomasės naudojimo energetikos rytyje. Taip pat biomasė yra labai svarbus potencialas, kai na kalba apie tvarų miškų naudojimą, miškų um, šal, išteklių naudojimą, galvojant taip pat ir apie uh, sodinimą biokūro tikslais. Čia reikia galvoti apie diskusijas, e, kadangi komisija ketina imtis mm, patvirtinti priemonę šio klausimu, kad būtų užtikrintas tvarus miškų naudojimas tiek ES, tiek už jos ribų, kad e, biomasės naudojimas energija atitiktų tvarius miškų naudojimo tikslus. Mūsų darbo tvarkėje yra labai daug klausimų ir aš esu priversta riboti pasisakymų laiką dviemis minutėmis. Pane Hall. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi šiuo klausimu ir manau, kad mes esame teisūs užduodami šį klausimą ir reikalaudami detalesnio atsakymo į tokį klausimą. Aš tiesiog norėčiau pateikti keletą pasiūlymų dėl to, ką būtų galima paminėti, jeigu dar galima keisti tekstą. Mes sakome, kad direktyvoje siekiama padidinti biomasės naudojimą. Iš tiesų, turime nacionalinį e, atsinaujančios energetikos e, veiksmų planą iš visų valstybių narių, kurie buvo pateikti birželio mėnesį. Todėl galima panalizuoti, ką šalis ketina daryti ir atrodo, kad iš e, tų planų atrodo, kad iki 20 metų paklausa padvigubės. Man atrodo, kad naudinga būtų įtraukti ir šią informaciją į patį tekstą nes e, taip galima geriau suprasti visą mastą. Dar vienas dalykas, e, kuris man buvo įdomus, yra tai, kad komisija ėmės, imasi peržiūros dėl tvarumo kriterijų biomasės ir e, biodujų Taigi mes e, e, raginame komisiją daryti tai, ką ji jau ketina padaryti. Todėl svarbu būtų paprašyti komisiją atsižvelgti į tuos klausimus, kuriuos mes keliame dėl suderinamumo su FLECT ir RED ir bio įvairovės įsipareigojimais. Man atrodo, kad tie trys dalykai yra svarbus užtikrinant, kad e, savo peržiūroje komisija įtrauktų tuos elementus. Ačiū. Merci beaucoup. La parole est... Ačiū. Pone Gres. Ačiū. Labai trumpai. Noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi rezoliuciją, kurią pasiūlė sekretariatas. Visų pirma, čia yra pasakyta, kad nėra tvirto pagrindo uh, ir reikia privalomų kriterijų dėl biomasės. Taip pat pasakyta, kad netiesioginė, e, netiesioginė žemės naudojimo paskirtis yra apibriešta direktyvoje ir todėl e, sakoma, kad reikėtų o, išsakyti es poziciją dėl RED. Taip pat reikia pasiūlyti metodiką, kaip netiesioginį žemės naudojimą įtraukti taip pat į šios politikos sritį. Ir kalbant apie kriterijus, noriu pasakyti, rezoliucijoje pasakyta, kad reikia užtikrinti energijos vartojimo mažinimą ir didinti energijos naudojimo efektyvumą. Manau, kad tekstas yra puikus pagrindas toliau priimti rezoliuciją dėl biomasės. Ačiū. Noriu priminti, kad žodinį klausimą reikia patvirtinti. Atsiprašau, Europos komisija. Ponas Hans van Sten dar nori pasisakyti, prašom. Much, uh, Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū už šio klausimo įtraukimą į darbo tvarkę. Ši tema nusipelno ir komisijos visapusiško dėmesio. Norėčiau paminėti keletą dalykų, kuriuos išdėsote savo klausime. Ir būtų įdomu, jeigu pasakytumėte, ar mes norite, nu, jūs norite, kad mes atsakytume į klausimą dabar, ar jūs e, esate klausimo tvirtimo procese ir galbūt tuomet jūsų e, pastabas galėtų atsakyti kiti mūsų darbuotojai, kurie dar negryžė iš atostogų. Donc, euh, nous avons fixé... Taigi, užfiksavome datą, iki kada reikia patvirtinti mūsų tekstą žodinį klausimą pasiūlymą priimti rezoliuciją, tai yra rugsėjo 22 diena, o e, pakeitimus galima pateikti iki rugsėjo 5 dienos 18 valandos. <clears throat> Toliau aštuntas darbo atverkės klausimas. Tai yra kliūtis priekybai ir investicijoms. Dabar ponia Sargentinį pristatys savo nuomonės projektą dėl kliūčių priekybai ir investicijoms. Tai yra labai svarbus klausimas ir ponia Sargentinį jums iš karto žodis. Thank you, Chair. Yes, Dėkui pirmininkė. Matote e, vystimosi komiteto nuomonę Tartutinės priekybos komitetui dėl Europos komisijos komunikato e, priekybiniai investi ir investi priekybinės ir investinės kliūtis. Ir tai susijęs su ankstesniu pranešimu paskelbtų šiais metais dėl, dėl tarptautinių priekybinių santykių. Žalieji yra pateikę mm, tam tikrą nuomonę. Noriu pasakyti, kad e, e, pakeitimus galima pateikti iki 2 valandos 31 dieną, iki 12 valandos. Ir sakykite viską, ką norite pasakyti. Man reikia minčių dėl pakeitimo. Aš pati turiu tam tikrų minčių. Uh, Esminis dalykas, ką mes norime pasakyti, yra toks pat kaip ir visuomet. Mes, kai kalbam apie Europos Sąjungą ir priekybą, norime pabrėžti vientisumą, nuoseklumą vystimosi atžvilgių. E, reikia prisiminti 208 ES e funkcionavimo sutarties straipsnį, e, kuriame kalbama apie visų kliūčių panaikinimą ir taip pat tvarų vystimasi bei skurdo mažinimą. Kliūtis prekybai investicijoms komisijos nuomonė yra susiję ir su autorių teisėmis Indijoje, žaliavomis Kinijoje. Aš taip pat noriu e, išryškinti kai ką mūsų nuomonėje, būtent, kad e, besivystančios šalis ir e, E, šalis, tokios kaip Indija, Brazilija, Kinija, turi, turi turėti galimybę apginti savo rinkas. Komisija teigia, kad laisva prekyba bus naudinga visiems, tačiau reikia prisiminti, kad ES neturime laisvos rinkos ir visiškai esame patenkinti tuo. Taigi kyla klausimas, kodėl vėl ir vėl besivystančias šalis stumėme į laisvą rinką. Aš kalbu apie galimybės apginti savo rinką, apie galimybės pasirinkti investicijas, tai išdėstė penkiuose punktuose, apie galimybės naudos šaliai taip pat, apie ekonominės partnerystės susitikimus kalbu ir apie GETS dėrybas, tai yra dėrybas dėl bendros susitarimo dėl prekybos paslaugomis. Mes ne pirmą kartą jau diskutuojame apie tai, kaip prekyba įtakoja mm, vystimasi visame pasaulyje. Dėkui, ponė Hall. Ačiū. Labai sveikinu jūsų nuomonę ir norėčiau pasakyti vieną dalyką. Mano nuomonė, e, problema egzistuoja trečioje pastraipoje. Ten kalbame apie spaudimą mažiausiai išsivysčiusiom šalims atsisakyti eksporto mokesčių. Man atrodo, kad mes turėtume daryti skirtumą tarp e, Kinijos ir mažiausiai išsivysčiusių šalių. Ir galbūt būtų galima ir terpti dar vieną pastraipą dėl e, to, kad ki Kinija nu, nustato kliūtis prekyboje ir tokiu būdu siekia apginti savo rinką. Ir tos kliūtis yra labai rimtos, pavyzdžiui, didžiuliai mokesčiai importui ir tai yra susijęs su Europos e, gaminiais e, skirtais atsinaujinančiai energijai e, gaminti, o mes turime siekti, kad visame pasaulyje kaip galima daugiau tokios energijos būtų pagaminama. Mes turime aiškiai kalbėti taip pat apie tai, kad tai, ką daro kylančios ekonomikos valstybė, negali būti prilyginta tam, ką daro besivystanti šalis. Todėl galbūt reikėtų e, kalbėti apie nenaudingus barjerus, kliūtis, kurias nustato kylančios ekonomikos šalis. Ir tai yra skirtingai nuo siekio apginti savo rinką. Ačiū, panas Gerans. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau užduoti klausimą komisijai, kuri derina ekonominės partnerystės sutartis. Uh, su ypač AKR valstybėmis. Turiu du klausimus iš tikrųjų. Kokių žygių įmatės dėrybose su tomis valstybėmis? Pavyzdžiui, jeigu tai yra mažų mokesnių pajamų valstybės, ar jūs joms taip pat mm, teikiate kažkokią tai privilegijuotą suteikėte privilegiuotas e, sąlygas, kad jos galėtų rinkti didesnės muitų rinkliavas atsižvelgiant į mm, jų vidaus situaciją, kad e, iš tikrųjų joms reikia tų e, mokesnių pajamų, kad galėtų tos valstybės iš šito gyvuoti. Ir antras dalykas, jūsų nuomonė, kokia būtų uh, Ar jūs žinote galbūt, ar yra tokių valstybių, kurios neturi galimybės gauti medikamentų, pavyzdžiui, e, antiretrovirusinių vaistų, kas būtų apdik sutarties įgyvenimo trūkumai? Ar yra tokių valstybių, kurios dėl tokių nuostatų, dėl uh, e, tarptautinių Dėl PPO nuostatų ar yra tokių valstybių, kurios e, neturi galimybės gauti vaistų? Ačiū. Dabar komisijai žodis. Nežinau, kas iš jūsų pageidautumėt atsakyti. Thank you, uh, uh Martin Pilser. Martin Pilser iš priekybos mm, generalinio direktorato prieigos prie rinkos skyriaus. Uh, Visų pirma, norėčiau padėkoti už galimybę būti čia, aptarti vystimosi komiteto svarstomas nuomonės. Visų pirma, turime pasakyti, kad kliūtis kad šis, ši nuomonė dėl e, kliūčių priekybai ir investicijoms mm, yra nukreipta ne į mažiausiai išsivyščiusias valstybės, bet į valstybės, kurios yra svarbiausios mūsų priekybinės partneris, su kuriamis e, vyksta didžiausia dalis mūsų priekybos kad mes parodytumėm, kokie svarbus mums yra šie santykiai, mm, kokias, kokios svarbios yra tarptautinės prievolės, iš, kad abi pusės laikytųsi tų įsipareigojimų, nes iš tikrųjų labai daug kas yra pastatyta ant kortos. Ir Todėl labai svarbu yra, mm, kad būtų atsis, aiškiai atskaitomybė, kad e, būtų tikrai patikimai įgyvendinama e, visa tai, kas turi būti padaryta mm, toje srityje, kas yra susijęs su įsipareigojimu įvykdymu. Ir kad iš tikrųjų būtų pašalintos tos kliūtis, kurių neturėtų būti e, priekybos ir investicijų srityje. Iš to požio taško mes galėtume visų pirma pasakyti, kad e, vystimosi politikos kontekste čia galbūt nebūtų daug ką galima nuveikti, nes tai yra daugiau priekybos ryties klausimai. Jie, aišku, yra tinkamai koordinuojami su vystimosi politika ir, pažiūrėjau, prieigos prie rinkos strategija tikrai čia yra orientuota ne į mažiausiai išsivyščiusias valstybės pranešime yra aptartos ir e, besivystančios valstybės, tačiau tai yra stipriečios ekonomikos valstybės, kurių yra labai svarbus vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje ir, aišku, kalbama apie PPO. PPO narystė suteikia galimybę um, sąžiningai priekiauti abiem pusėms ir, aišku, um, kuo silpnesnė valstybė, tuo svarbiau jai yra dalyvauti toje tarptautinės priekybos bendroje sistemoje, kur viskas yra pagrįsta iškiamis taisyklėmis. Kuo silpnesnė, kuo mažesnė ta valstybė, tuo tai yra svarbiau, kadangi jai būtų daug sunkiau veikti, jeigu taisyklių nebūtų. Dabar atsakant į užduotus klausimus dėl, pavyzdžiui, Indijos e, intelektinės nusavybės teisių ar um, žaliavų Kinijos atveju. Čia, aišku, turi būti laikomasi tarptautinių sutarčių nuostatų iš šių šalių pusės. E, pranešimas tai nėra politika, tai yra um, galimybė parodyti, kas realiai vyksta e, versle. Ir tai leidžia komisijai spręsti, ar reikia imtis kokių priemonių ar ne. Aišku, koordinuotai, kad tai būtų padaryta, derinant tai ir su vystimosi politika. Atsakant į klausimą dėl e, spaudimo, kai eina kalba apie eksporto, e, importo mokesčius e, mažiausiai vyščiusiams valstybėms, tai vėlgi noriu pasakyti, kad uh, Čia mažiausiai besivysiančioms valstybėms yra nustatyti vystimosi politikos prioritetai ir juos yra atsižvelgiama ir sudarant sutartis ir derinant naujas sutartis ir įgyveninant jau sudarytas sutartis, kad jos visiškai atitiktų vystimosi politikos tikslus ir kad būtų pasinaudota visomis lankstumo galimybėmis, kokias mes galime pritaikyti mūsų partneriams. Dabar dėl EPA dėrybų. ar yra toks pat tokios pačios sąlygos e, taikomos, renkant e, taip pat ir rinkliavas, muitus, ekonominis vertinysės sutartise ar yra tokios pačios nuostatos. Aišku, komisija atsižvelgia į situaciją regionuose ir kiekvienoje valstybėje atskirai. Taigi visos lankstumo priemonės yra pritaikomos, viską yra atsižvelgta. Tas pats pasakytina taip pat ir apie įsipareigojimus pagal TRIPS sutartis. Uh, Atsiprašau, aš nežinau dėl paskutinės val, dėl paskutinio klausimo galbūt ne viską žinau, bet kiek žinau, tai tikrai nėra nei vienos valstybės, kuri neturėtų galimybę įsigyti vaistų pagal trips sutarimus. Ça marche Très bien. Aš norėčiau pastirauti, jei būtų įmanoma, galbūt komisija galėtų surinkti informaciją, kurios negalėjo pateikti šiandien ir pateikti mums ją vėliau, ypač dėl TRIPS sutarties įgyvendinimo. Uh, nes tikrai e, girdime labai prieštaringos informacijos iš e, institucijų pusės ir iš nevyriausybinio organizacijų visiškai kitokia yra informacija, taigi būtų svarbu, kad išsiaiškintumėm, kokia yra reali situacija. Dabar dėl lankstumo tikrai norėčiau pasakinti tai, ką pasakė komisijos atstovas, dėl lankstumo. Uh, kad tikrai komisija stengiasi e, padaryti viską, kas yra įmanoma, derindama sutartis su tomis valstybėmis. Tačiau reikia pažvelgti į platesnį kontekstą. Galbūt yra ir kitų veikiančių subjektų, kurie gali įtakoti e, mokesčių situaciją konkrečiose valstybėse. Pavyzdžiui, aš galvočiau, tarkim, apie tarptautinį, apie pasaulio banką galbūt galvočiau, ar, ar kitus tarptautinius subjektus, kurių pozicija galbūt nėra tokia pati kaip kad komisija komisijos. Galbūt ir šiuo atveju mums kaip politikos veikėjų būtų svarbu gauti informaciją, kurią įmanoma gauti, dėl kitų subjektų pozicijos šiuo klausimu, tai yra dėl tų sutarčių, kurias sudaro komisija. Čia aš ypač prisiminčiau tą incidentą, um, nuo kurio nukentėjo Gana prieš septynerius ar aštuonerius metus. Tuomet ji norėjo pritaikyti aukštesnius muitus. Ir man atrodo, kad tai buvo Tarptautinis valiutos fondas, ku, kurio įkaitų tapo Gana e, dėl paskolos, kadangi paskolos sutal e, nuostatose buvo numatyta, kad turi būti sumažinti išaukti mokesčių tarifai. Taigi norėčiau pasiriauti, ar gali būti tokių kitokių subjektų, kurie gali įtakoti tą situaciją, ypač dėl lankstumo priemonių, kurias jūs paminėjote. Tai mums būtų labai svarbu gauti tokią informaciją, išgirsti tokius signalus. Pirmininkė, ačiū, ponės Argentinė, ar jūs norėtumėte dar pasisakyti? Um, ačiū, pirmininkė dėl ponios Hall išsakytų dalykų, nors jį ir išėjo, galiu pasakyti, aš sutinku kad reikia pripažinti skirtumą tarp mažiausiai išsivystančių šių šalių ir kylančių šalių. Ir e, kaip sakė komisija, ji taip pat skiria kylančios ekonomikos šalis. Tačiau plačioje diskusijoje dėl prekybos ir investicijų kliučių, man atrodo, yra svarbu įspėti dėl to, kaip mes stengiamės elgtis su kartais su besi, mažiausiai išsivyščiačiomis šalimis. Be to, tokia šalis kaip Kinija, Indija yra kylančios ekonomikos srityje, tačiau problemų su Indija vaistų srityje taip pat yra problemų dėl mūsų e, autorinių teisų ir patentų reglamentų. Dar vienas atsakymas komisijai būtų, jeigu visos tos šalis būtų PPO dalyvės, kodėl reikia nuolat kalbėti apie dvišalius prekybos sustarimus, o ne laikytis pasaulinio sustarimo. Paskutinis komentaras būtų toks. Kai kalbame, kai naudojame žodį sanglaudiškas, kai kalbame apie prekybą, tai tai yra dalykas, kuris atitiktų vystimasi. Dažnai jūs sakote, kad tai dalykas, kuris daro su nuoseklus. E, tai kartais reiškia ne tą patį, kaip e, aš turiu galvoje, kad jis nuosekliai atitinka vystimosi politiką. E, taigi, kaip sakė ponė Sargentinė, 12 valanda e, po ryt yra terminas pateikti pakeitimams, o balsuosime e, rugsėjo 22 dieną. Dabar devintas darbo tvarkos punktas. ES parama tarptautiniam baudžiamajam tribunolui. E, kokie iššūkiai ir kokie sunkumai ir kaip juos įveikti. Užsienio reikalų komitetas yra atsakingas už šį klausimą. Mus įpareigoja šis komitetas pateikti e, nuomonę šiuo klausimu. Ir mes manome, kad e, šios institucijos svarba yra labai didelė ir mes e, teikiame savo nuomonę ir aš siūlau žodžiu pasiūlyti keletą punktų į mūsų nuomonės projektą. Noriu pasakyti, kad ES e, ir visos valstybės narės turi naudotis turimomis priemonėmis, kad e, imtosi e, priemonių prieš trečiasias šalis, kurios nėra ratifikavusios e, E, susitarimų. E, ši struktūra yra labai svarbi, kuri yra labai aktuali besivystančioms šalims taip pat. E, aš taip pat norėčiau priminti nuoseklumo principą mūsų išorės politikoje. Europos sąjunga turi skatinti demokratiją ir teisingumą, nepriklausomumą, nešališkumą, tvirtinti žmogaus teisės. Taip pat reikia mm, siekti, kad tai nebūtų siejama su ekonominiais interesais. Mes negalime laikyti toliau remti tų valstybių vadovų, kurie e, taiko represijas prieš savo žmonės, kaip kad buvo Libijos atveju. Mes e, turime siekti, kad visos šalys e, remtų tarptautinį baudžiamąjį teismą ir taip pat, kad būtų e, stiprinama kova prieš tokius nusikaltimus, kaip kad Bet e, lytiniai nusikaltimai konfliktų atveju. Taip pat e, reikia siekti, kad šalis pasirašytų e, Romos statutą. ir mes patys prisimename, kad, kad pietų kivų vienas Ginekologas yra e, įkūręs kliniką. Ir jisai taip pat e, prisideda prie kovos su minėtais nusikaltimais. Mes turėtume taip pat sustiprinti savo pastangas. Taip pat kitas e, labai svarbus dalykas yra nusikaltimai prieš aplinką, kaip nusikaltimai žmonijai. Dar e, vienas svarbus dalykas - biotehnologijų naudojimas nederamais tikslais. Mes turime imtis priemonių. Ir tokios yra mano mintys. Aš būtent siūlau tokį tekstą. Niekas nenori pasakyti. Ponas Görens. Aš sutinku su jūsų pasiūlymais ir su to, ką jūs pasakėte. Tačiau, remdamas juos, norėčiau pasiūlyti daugiau pagalvoti apie mūsų išorės politiką ir jos sąsąją su ekonominiais interesais. Aš bijau, kad kai kurios mūsų mintis galbūt kartais yra iliuzorinės. Kiek mes galime daryti įtakos? Ir kokį turėtume patvirtinti požiūrį, kad užtikrintume deramą pusiausvyrą? Pavyzdžiui, Kinijos atveju, nes ekonomikos elementai yra labai svarbus Taip pat reikia pasakyti, kad e, e, vargu ar bus galima neatsižvelgti į ekonominius interesus. Aš pats remčiau mažų žingsnelių politiką e, dėl žmogaus teisių. Mes visi sutinkame, ka, sutinkame kad kol kas neveikia dialogas komisijos ir Kinijos žmogaus teisų srityje. E, matome, kad e, reikia siekti, kad žmonės, kurie yra nuteisiami mirties bausme, turėtų galimybę į apeliaciją, kad turėtų galimybę į pakartotinį teismą. Aišku, mums dar šviesmečiai e, skiria nuo mūsų tikslų, bet jau reikia galvoti vis tik tai, kad e, mažų žingsnelių politika duos rezultatų. Reikia aiškiai užfiksuoti tuos tikslus ir, ir dėti visas pastangas. siekiant aiškiai užsibriežtų tikslų. Merci. Ačiū. Ar komisija pageidautų pasisakyti dėl šios nuomonės? Gerai. Tuomet primenu, kad turite galimybę pateikti pakeitimus iki rugsėjo 6 dienos vidudienio. Tai yra labai svarbus klausimas ir aš tikiuosi, kad visi prisidėsite prie mūsų nuomonės tobulinimo, o balsuosime rugsėjo 22 dieną. Pane Gerens dar. Pane e, pirmininkė, norėčiau pateikti konkretų pasiūlymą dėl tolesnio darbo. Manau, kad dirbsime sparčiai. Taigi tikrai panašu, kad baigsime darbą anksčiau nei numatyta iki balsavimo, tai gal galėtumėm tada e, koordinatorių posėdį perkelti, kad galėtumėm iš karto paposėdžiauti tarp koordinatorių, kad uh, galėtumėm tada dirbti toliau jau kaip numatyta darbo tvarkiai. Pirmininkė, man atrodo, būtų sunku keisti balsavimo laiką, nes yra numatyta, kad parlamentaram tas balsavimo laikas ir jie susirinks tuo laiku. Tai gal tuomet būtų galima e, koordinatorių posėdį pankstinti, po to galbūt e, nukelti, skil, skelti jį per pus. Labai sudėtinga tai būtų padaryti, kadangi koordinatorių posėdis turi vykti už uždarų durų. Kas mums lieka dar e, generiniai vaistai, vis tik tai svarbus klausimas. Į tą laiką dar mes galėtumėm ir svarstyti 12b punktą. Tai būtų generiniai vaistai. Ar pritartumėt?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 Atsiprašau, bet neturime komisijos atstovo, kuris galėtų mums atsakyti dėl 12, bis, 12 e, B klausimo. Taigi, gal ponas Martinės kažką pasiūlys. Aš norėčiau pasiūlyti galbūt visų pirma dešimtą klausimą galėtumėm apsvarstyti, o po to, jeigu būtų dar laiko ir dvyliktą uh, e, vis galbūt penkias minutės užtruktų tik tai, tai um, manau, kad uh, gal į tą laiką būtų galima paskambinti, pakviesti tą komisijos atstovą, kurio dar nėra dėl 12 bis punkto, nes tai nebuvo numatyta svarstyti dabar. Aš siūlyčiau, kad į tą laiką mes dar galėtumėm 10 punktą iš, išsvarstyti. Dėl AKR ir ES Junktinės parlamentės asamblėjos darbo 2010 metais noriu pasakyti, kad tai yra klasikinis, toks įprastas pranešimas rengiamas kiekvienais metais dėl Junktinės parlamentės asamblėjos darbo nuveikto ankstesniais metais. Praeitais metais pristačiau aš tą pranešimą, o 2000, šiais metais tai yra panas Kačmarikas, kuris yra mūsų pranešėjas. Norėčiau pranešti jums, kad prancūziškame variante yra vertimo klaida, kur kalbama apie Europos tarybą, tai reikia, aišku, turėti omenyje, kad eina kalba apie ES tarybą. Ir žinoma, sekretariatas ištaisys tą klaidą. O dabar pana Kačmarekui žodis. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Rzeczywiście jest to. Labai Ačiū pirmininkė, taip, tai yra labai klasikinis, cikliškai kiekvienais metais rengiamas pranešimas, šiuo atveju tai yra už 2010 metus rengiamas pranešimas dėl AKR ir ES parlamentinės e, asamblėjos darbo pagal kotonų sutarimą, e, turint omenyje parlamentinį darbą, parlamentinę dimenciją. Uh, 2010 metais įvyko e, dvi asamblėjos, Kinšasoje ir Tenerifeje e, vyko posėdžiai, e, laikantis mūsų taisyklių. Taip pat Seišeliuose regioninė taryba buvo sutikusi surengė dvi išvykas į Madagaskarą ir Haitį Tai buvo tyrimo išvykos ir taip pat buvo rinkimų stebėjimo misija Burundija. 2010 metais buvo labai svarbu um, pastebėti parlamentinio darbo struktūros pasikeitimą. Um, posėdžiai sutrumpėjo vieną dieną, aišku, dėl to sumažėjo organizacinės išlaidos plenarinių posėdžių ir tai yra labai svarbu, aišku, atsižvelgiant į e, krizę situaciją. Uh, posėdžiai vyko būtent krizės sąlygomis, taigi e, tai, kad pavyko stopyti išlaidų, buvo labai svarbu. Žinoma, vien tik tai taupimas neturėtų būti tikslas pats savaime, tai yra tik tai priemonė pagerinti e, plenarinių posėdžių darbą. Taip pat buvo dirbama ir e, biuro darbo grupėse buvo stengiamasi pagerinti darbo efektyvumą, visos asamblėjos darbo efektyvumą ir manau, kad buvo tikrai labai svarbių kontroversiškų klausimų, kurie buvo analizuojami Kinšasoje tie, kas dirbote, atsimenate, kad mes ir patys, ir mūsų partneriai labai akcentavo tai, kad nebuvo ES e, tarybos atstovų, e, tai buvo labai neigiamai sutiktas faktas. Ir aišku, mes atsižvelgėme tai, kad e, tai, tas posėdis įvyko išorės veiksmų tarnybos e, darbo viso organizavimo, kūrimo e, etapu, taigi galbūt tai įtakojo tą faktą, kad tarybos atstovų nebuvo, tačiau ir mūsų komitetas, ir, ir visa asamblėja, manau, turi teisę tikėtis, kad taryba būtų vis tik tai uh, tokiuose posėdžiuose, nes aukščiausio lygio atstovavimas yra labai svarbus. Toliau kalbant apie SAKR parlamentinės asamblėjos darbą, reikia akcentuoti tai, kad asamblėjos darbas leidžia sustiprinti parlamentinę dimenciją ir manau, kad tai yra labai svarbus elementas. Labai džiaugiuosi, kad uh, gruodžio mėnesį Varšuvoje, kuomet bus vystimusi skirta diena, bus kalbama ir šiais klausimais ir aš aišku ir pranešime apie tai kalbu. Noriu labai padėkoti sekretoriatui ir visiems, kas prisidėjote prie šio darbo, kad padėjote man parengti šį pranešimą per vasaros atostogas. Noriu pabrėžti, kad būtent sekretoriato darbo dėka turėjome galimybę parengti laiku šį pranešimą ir dabar lauksiu jūsų komentarų ir e, nuomonių. Ačiū. Ne, Pone Martinės, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ponui Kačmarikui už jo darbą, už parengtą pranešimą. Jis yra vienas labiausiai atsidavusių, drapščiausių e, nesparlamentinės asamblėjos narių. Ir jo atsidavimas, kurį stebime jo asmenyje, dažnai pastebime jo trūksta e, kitiems tam, kad Europos pusė tinkamiau dalyvautų asamblėje, nes kartais trūksta delegatų iš įvairių frakcijų ir turime užpildytas vietas e, nenulatiniais asamblėjos nariais. Aišku, visų ketinimai yra geri, tačiau labai dažnai mūsų AKR kolegoms susidaro įspūdis, kad tie tokie, toks paketinių narių naudojimas e, netinkamą įspūdį, nes AKR šalis pačios e, tikrai labai nuoširdžiai ir aktyviai dalyvauja. Susidūrėme su skandalinomis situacijomis čia, Briuselėje. E, komitetų posėdžiuose, kai kolegos iš Afrikos atvyksta visi, o iš europiečių pusės vos keletas. Ir visa tai, galima sakyti, vyksta pikiniu metu. Ir netgi tie atėję į posėdį po, pamažu išsiskirsto. Taigi reikia pripažinti, kad tie, kurie savo frakcijose užsirašo į asamblėjos narius, turi laikytis reikalavimo dalyvauti posėdžiuose. Labai gaila, tačiau dažnai jie tose posėdžiuose nepasirodo. Pats pranešimas e, pateikia bendrą ES ir AKR asamblėjos darbo vaizdą. E, ši asamblėja yra sistema atviram dialogui dėl ekonominės partnerystės ir kitų dalykų, e, finansų krizės, klimato kaitos ar situacijos Šiaurės Afrikoje ar Vidurio rytuose. Tai yra visi e, labai svarbus klausimai, todėl reikia iš mūsų pusės demonstruoti kur kas daugiau atsidavimo. Kaip sakė Filipas Kašmarekas, įvykę pokyčiai yra gana naudingi. Kai kuriais atvejais tikėjomės daugiau pokyčių, jeigu keiti asamblėjos darbo tvarkos taisyklės, žinoma, tie pokyčiai gali būti gana dideli, tačiau šiuo atveju mums pavyko pasiekti ne tiek daug. Na, bet bent jau mes nusekliai darome tai, kas buvo ir anksčiau daroma. Tai yra tai, kad dabar, dabar yra daugiau formaliai pripažįstamos politinės šeimos. Iš Europos pusės turime politinės frakcijas Tačiau iš Afrikos pusės geriausia atveju jie dirba regioninių delegacijų pagrindu. Na, o pagal dabar naujas darbo tvarkos taisyklės e, politinių šeimų susitikimai gavo daug svarbesnį, svarbesnį pobūdį. Ir aš tikiuosi, kad dabar nebebūsime tokioje padėtyje, kaip buvom anksčiau, kuomet Europos Sąjungos e, dalyviai e, e, dalyvauja įvairiose vakarienėse, netgi kelių frakcijų. Posėdžio tikslas, aišku, nėra pavalgyti, o aptarti politinius klausimus. Tačiau Afrikos, Karibų, Ramiojo vandenino šalių kolegas mes raginame bent jau išreikšti tam tikrą preferenciją, kokia politinė kryptis jiems būtų priimtinesnė. To e, taisyklėse dar nėra, bet tai bent jau šiek tiek atsispindi per AKR posėdžius. Nes iki šiol diskusijos vykdavo tiesiog tuo pagrindu, ką buvo e, Europos kolegos aptarę savo atitinkamuose frakcijų posėdžiuose. E, dar vienas svarbus dalykas tam laikotarpiu, kuriam skirtas pranešimas, e, tai yra tai, kad regioninės konferencijos buvo labai svarbios. Iš mano patirties galiu pasakyti, kad jos yra kur kas įdomesnės negu plenarinės sesijos. Regioninės konferencijos yra gana ribotos, ten dalyvauja po vieną delegatą iš kiekvienos grupuotės iš AKR pusės ir taip pat tiek pat žmonių iš mūsų pusės. Taigi gali būti aštuonetas ar dešimt narių iš asociuotų e, narių ir tiek pat narių iš Europos parlamento. Ir tuomet diskusijos e, ligmuo ir dalyvavimo ligmuo yra daug aukštesnės ir diskusija mm, daug na, mm, įdomesnė. Ir negaliu pabaigti nepasakęs, kad Europos mm, Sąjungos narių dalyvavimas yra būtinas, yra kur kas geresnis, kai Europos parlamento narės yra moteris. Ir tai pastebėjome analizuodami dalyvavimo skaičius Tai yra moteris e, AKR e, asamblėjos narės yra kur kas e, aktyvesnės negu vyrai. Tai yra pastebimas faktas ir verta jį dar kartą pabrėžti. Na ir paskutinis komentaras. Galbūt jis jums pasirodys ne, nekorektiškas politiškai, kad būtų įtrauktas į šį pranešimą, tačiau jeigu aš kalbėsiu plenarinėje sesijoje kaip socialistų koordinatorius, parlamentinėje asamblėje, aš tai vis tiek pasakysiu. Nemanau, kad galime ir toliau tęsti tokį apsimetinėjimą, sustaikėlišką. Filipas Kašmarekas parengė pranešimą, komitete jis bus patvirtintas ir patvirtintas plenarinėje sesijoje, tačiau 99 procentai kolegų Europos parlamente ne, negauna informacijos ir nesijaudina e, tais dalykais, apie kuriuos kalbame. Bet šiau katonus sustarimas yra tarp, sustarimas tarp ES ir 78 šalių, o globaliame pasaulyje tuos 78 šalis yra mūsų partneriai politikoje, ne tik prekyboje ir politikoje apskritai. Ir negali tai būti, kad, kad Europos parlamentas tiesiog pasiunčia e, delegaciją, mes e, tiesiog e, kažką nutarėme taip, kad daugumai mūsų kolegų visiškai neįdomu, kas vyksta ir jie nieko apie tai nežino. Aš nežinau, ar taip pat vyksta ir kitose parlamentinėse asamblėjose, pavyzdžiui, su Viduržėmio jūros šalimis, su Latino Amerikos šalimis, tačiau labai svarbu pripažinti, kad mes kalbame su 78 šalimis. Ir tai yra labai svarbus e, parlamentinis organas šiaurės pietų santykiuose. Tačiau dauguma kolegų neskaito tų pranešimų tokie pranešimai patvirtinami vieni pirmųjų plenarinėje sesijoje, na ir galbūt plenarinėse sesijose, tai yra bent jau savo frakcijose galėtume pasistengti jiems suteikti daugiau e, dėmesio ir ne tik, ne, ne šiaip savo manyti, kad jos šiaip ar taip patvirtinsime vienbalsiai. Per pastarosius e, dešimt metų, kiek aš e, seku, tokie pranešimai patvirtinami vienbalsiai, ne dėl to, kad visi būtų už juos, tačiau vien dėl to, kad politiškai korektiška patvirtinti tokį pranešimą, tokią temą. Tačiau tai nereiškia, kad mūsų kolegams nors kiek rūpi šie klausimai. Paprasčiausiai į e, pranešimą įtraukiame dalykus, kurie įvykę praeitėje, bet tačiau vėliau jie visiškai uh, yra prieštaraujantis dalykai, kurie yra įrašomi kitų komitetų pranašimuose. Po to kalbama, kad bet juk mes patvirtinome pranešimą anksčiau, kuriame buvo sakoma priešingai. Na ir taip toliau. Labai ačiū uždėmesi, ponė pirminkė. Ačiū už kantrybę klausantis manęs. Ir aš, aišku, dėkoju Filipui Kačmarikui už nuveiktą darbą ir parengtą pranešimą. Merci beaucoup, monsieur. Labai ačiū ponui Martinėsui. Dabar komisijos atstovai pasisakyti. Dar ponas Gorensas nori pasisakyti. E, neturiu daug ko pridurti prie mūsų draugo Migelio pastabų, bet e, aš pasakysiu, kad nelabai reguliariai seku AKR darbą bet e, norėjau paklausti jūsų, ar kalbama jūsų pranešime apie vystomojo fondo biudžetizavimą. Ir kaip apie mūsų kompetencijų biudžeto srityje plėtimo. E, jeigu AKR lygmenių e, bus e, skiriame daugiau dėmesio biudžetui, biudžeto klausimams, tai taip pat turės labai daug įvairių pasiekmių. Ir noriu paklausti, ar komisija yra numačiusi išlaikyti mūsų turėtą tarsi pranašumą iki šiol AKR šalių atžvilgių. ir kaip bus ateityje, ar paprasčiausiai bus taikomos e, paprastos e, procedūros ir kad mes nebeturėsime e, tokios įtakos kaip dabar AKR šalių atžvilgių. Ir kaip ar bus AKR valstybėms taip pat suteikta daugiau dalyvavimo teisų. Ir e, kaip e, bus, ar bus taip pat galimybė steigta mūsų draugams iš AKR pasisakyti prieš galutinai nusprendžiant dėl būsimos naujos finansinės perspektyvos. Dabar Europos komisijos atstovė Ačiū, podė pirmininkė. Keletas pastabų dėl pranešimo. Pasakysiu, kad mes e, bendraja prasme pritarėme išreikštams mintims, taip pat e, džiaugiamės tą mintimi, kad daug dėmesio, ta, tuo, kad daug dėmesio skiriama nacionalinių parlamentų vaidmenį, tai yra labai svarbu. E, demokratijai tvirtinti. Mes jau dirbame su nacionaliniais parlamentais, mes e, turime tam tikrų projektų, pajėgumų stiprinimui. Taip pat siekiame skatinti nacionalinių parlamentų dalyvavimą dėl informacijos e, visa svarbi informacija yra perduodama nacionaliniams parlamentams e, per sekretoriatą dėl ekonominio bendradarbiavimo egzistuoja priežiūros struktūra, e, Karibų, pavyzdžiui, regionų atš, regionų atšvilgių ir vertinamas poveikis projektų regionui. Taip pat, e, kaip sakiau, bendradarbiaujame daug su nacionaliniais parlamentais ir Komisija yra prašoma stebėti, kaip yra įgyvendamos tam tikros nuostatos bendra, bendraujant su nacionaliniais parlamentais. E, tačiau pagal egzistuojančias taisyklės e, mūsų tiesioginiai e, partneriai yra AKR valstybių vyriausybės, ne parlamentai. Mes taip pat e, turime būti atsargus ir nesikišti į atitinkamų šalių teisinės sistemas. E, turime tam tikras prievalės ir jos yra aiškiai apibrieštos įgyventinant kotonų susitarimą ir mes e, dirbame pagal jas kol kas, labai dėlių problemų neturime. Tačiau egzistuoja tam tikros neaiškios rytis susijusios su šiuo susitarimu ir mes dabar bandome pasiaiškinti mm, detalės ir žiūrime, kaip suderinti ją su Lisabonos sutartimi ir vėliau apie tai jūs informuosime. Ačiū dabar ponas Kačmarekas. Dėkoju pirmininkė, visiems dėkoju už pastabas, už pasiūlymus. Pritariu ponui Martinėsui. Viena iš problemų yra susijusi su mūsų posėdžiais, su partneriais. Tai yra gana nedidelis dalyvavimas iš e, Europos parlamento pusės, nedaug Europos parlamentarų dalyvauja tuose susitikimuose. E, kai E, vyksta susitikimai Europos parlamente, taip pat egzistuoja problemos, ne tik tai, kai jie rengiami AKR šalyse, aišku, mes negalime užtikrinti dalyvavimo, tačiau e, mes e, ketiname įvesti tam tikras taisyklės dėl biuro narių dalyvavimo ir taip pat sieksime mm, taikyti priemonės, kurios turėtų pagerinti dalyvavimą. Kadangi mes turime galvoti apie rimtas partnerystės ir taip pat turėtume pademonstruoti susidomėjimą ir e, atsidavimą šiam klausimui e, savo dalyvavimo. Aš esu taip pat įsitikinęs ir sutinku su tuo, kad kotonų susitarimas turėtų būti labiau aktualizuojamas mūsų diskusijose. Susitarimo peržiūra reikalauja visų valstybių narių pritarimo. Mes visi turime įsitraukti šį darbą, turime domėti šiuo klausimu ir e, deputatai turėtų taip pat geriau įsigilinti į šį klausimą. Dėl e, biudžeto Europos vystimosi fondo biudžetizavimo įrašymo į biudžetą. Tai nėra naujas dalykas, nauja mintis. Ji jau buvo aptarta keliose posėdžiuose. AKR valstybės laikosi nuomonės, kad uh, jiems mūsų organizavimas darbų nėra pakankamai geras. ir e, sakoma, kad nepakankamai atsižvelgiama į partnerių pasiūlymus e, išlaidų požiūrių. Ir e, dabar kila klausimas, kaip užtikrinti platesnį naudos, šalių naudos gavėjų dalyvavimą. Šį klausimą reikia išspręsti. Ir aš manau, kad Jeigu bus kalbama apie parlamento vaidmens e, mažnymą, mūsų partneriai taip pat išreikš labai didelių abejonių. 2010 metais buvo e, dėl šių dalykų iškilę daug problemų, kilo daug diskusijų ir mums e, reikia siekti, kad parlamentų vaidmuo būtų stiprinamas. Taip pat reikia siekti, kad kotonų susitarimą pasirašytų valstybės, visos valstybės, ratifikuotų. Ir taip pat reikia siekti, kad kuo daugiau parlamentarų dalyvautų susitikimuose. Mes taip pat ir priimame ambasadorius, kurie kartais gali pakeisti parlamentų narius gana veiksmingai. Aš suprantu, kad e, Europos komisija negali versti, kai ir valstybių kai ko daryti, bet e, parlamentas, taryba ir komisija turėtų visi kartoti, jog reikia stiprinti parlamentų vaidmenį. Ir tokiu būdu e, mes turėsime didesnę tikimybę, kad tas vaidmuo bus sustiprintas ir reikia dirbti kartu šioje srityje. E, mes turime taip pat būti realistais, reikia susitarti dėl to, kad ambasadoriai galėtų dalyvauti susitikimuose. Mes kiekvienos asamblėjos pradžioje balsuojame ir e, Galbūt, jeigu dalyvaus daugiau parlamentarų, tai ambasadorių e, skaičius sumažės, tačiau uh, Taip pat reikia nepamiršti, kad mes turime siekti, kad daugiau dalyvautų tiek nacionalinių parlamentų, tiek Europos parlamento narių. Noriu priminti, kad rugsėjo 5 dieną vidudinį yra terminas pateikti pakeitimus, o balsuosime rugsėjo 22 dieną. Dabar su džiaugsmu galime pasveikinti e, kolegų iš Burundi delegaciją, kuri sudaryta iš Nacionalinės asamblėjos narių ir Senato narių. Jie lankosi mūsų posėdėje, kadangi demokratinės parlamentinės santvarkos e, propagavimo biuras yra organizavęs jiems išvyką. Alors, amahoro, danne severeve, nu kusa kuba ramututsa. Bon, nous avons encore 5 minutes. Dar turime penkias minutės iki balsavimo. Taigi, pradėkime svarstyti 12 bis punktą. Taigi, keitimasis nuomonėmis su Europos komisija dėl prieigos prie generinių vaistų pagal ES laisvos prekybos sutartį su Indija. Svarstame šį klausimą, kadangi yra pateikta peticija Brazilijos asociacijos, kuri kovoja su AIDS ir ŽIV mūsų komitetas turi pateikti nuomonę, kurios paprašė peticijų komitetas. 652 pasirašysiai šią peticiją baiminasi, jog yra neaiškios šios sutarties nuostatos dėl intelektinės nuosavybės apsaugos, kai kas yra numatyta sutartį, laisvos prekybos sutartyje tarp ES ir Indijos ir kas gali trukdyti Brazilijai ir kitoms besivystančioms valstybėms laisvai gauti e, mediciną medikamentų. Visi gavote peticijos tekstą. Liepos mėnesį mūsų koordinatoriai nusprendė pakviesti Europos komisiją pateikti platesnį informaciją šiuo klausimu mums ir ypač garantuoti mums, jog būsimas sutarimas su Indija tikrai negrės sutrukdyti besivystančioms valstybėms gauti vaistų. Taigi suteikiu žodį ponui Anders Jessen, kuris yra už intelektinę nuosavybę ir viešą rink, ir rinką atsakingos skyrios vadovas priekybos generalinėme direktorate. Jums 10 minučių. President. Ačiū, ponia pirminkė, pasistengsiu kalbėti trumpai. Šią klausimą noriu patvirtinti komisijos vardu, kad ambicingo, tačiau subalansuoto rezultato siekimas dėl intelektinių teisių laisvos prekybos susitarime su Indija yra svarbus tikslas. Tuo pat metu mes suprantame, kad Indija atlieka labai svarbu vaidmenį generinių vaistų, kaip generinių vaistų šaltinis kitoms šalims, besivystančiams šalims. Ir į šį faktą tinkamai atsižvelgiama darybose. Visų darybų metu komisija bando pademonstruoti lankstumą ir atsižvelgia Indijos teisinės sistemos specifiškumą ir į tą vaidmenį, e, kurį atlieka tiekdama generinius vaistus. Ir mes esame pateikę konkrečių pasiūlymų tam laisvos priekybos sustarimui, įskaitant aiškę nuorodą į Doha deklaraciją dėl TRIPS sustarimų ir visuomenės veikatos, siekiant užtikrinti, kad tas lankstumas, kuris sutikimas pagal TRIPS sustarimą, būt, ypač e, kai kalbame apie medikamentų patentus, nebūtų laikomas apribotų to e, laisvos prekybos sustarimu, kai jis bus sudarytas. Taip pat pasiūlėme indams nuostatą, kuri e, sakytų, kad niekas sustarime neturėtų trukdyti e, kitoms šalims gauti vaistų ir noriu pakalbėti konkrečiai apie tris klausimus keliamus peticijoje. Pirmiausia, reikia pabrėžti, kad tarybos tebe vyksta. Ir dėl pirmojo dalyko, dėl duomenų apsaugos ar duomenų ekskluziviškumo, dabar pagal Indijos teisės aktus nėra nuostatų duomenų ekskluziviškumui. Vyksta diskusija Indijoje apie šį klausimą, ar reikia šį dalyką įvesti, tačiau atsižvelgiant į šio klausimo jautrumą, netikėtina, kad e, Indija sukurtų tokią sistemą iki laisvos prekybos sustarimo sudarimo. Todėl komisija nekarta yra pasakiusi ir tai skelbė mūsų svetainė atsakant į Europos parlamento klausimus, kad mes nereikalausime, kad Indija įvestų e, nuostatas dėl duomenų ekskluziviškumo e, pagal laisvos prekybos sustarimą. Galiu paminėti neseną atsakymą į klausimą e, raštu P00222. Yra ir daugiau pavyzdžių. E, komisija yra parašiusi ir kom, parlamento nariams, ir visuomeniai apie tai. Ir tai nėra klausimas, kurį mes keliame indams. Galbūt yra sumaišties dėl šio klausimo dėl to, kad egzistuoja klausimas, ar Indijos teisės aktai dėl duomenų apsaugos, ne duomenų ekskluziviškumo, bet apsaugos atitinka TRIPS 39 straipsnio trečiąją dalį. Patys Indai e, yra pareiškę, kad tai yra diskutuotina ir e, manau, kad jeigu bus e, susitarimas su Indija, tai Indija turėtų įsipareigoti gyventi TRIPS iki galo. Taigi tiek dėl duomenų apsaugos. Kitas klausimas patentų termino pratesimas, taip pat minimas peticijoje. Šis klausimas jau nebesvarstomas jau bent jau metus. Komisija ne vieną kartą yra tai pasakiusi tiek parlamentui, atsakydama į klausimus raštus. Sustarime nebus reikalavimo Indiją pratesti patentų terminų tikiuosi, kad tai aišku. Dėl pasienio e, klausimų mūsų pozicijos dalis niekada nebuvo ketinimas e, e, Indijos sienos apsaugos nuostatos suderinti su mūsų muitų reglamentais. Indija priešingai paprašė pakeisti mūsų muitų reglamentus dėl ginčio tarp Indijos ir Brazilijos, kur siekiama išbraukti konstatuojamąją dalį, kuri kartais interpretuojama taip, kad e, tuo metu e, areštuojami tranzitu siunčiami e, generiniai vaistai. Taigi, nuostatos, kurios bus įrašytos, jų turėtų užtikrinti nuolatinį nesutrinkantį generinių vaistų srautą ir sieksime užtikrinti, kad nebūtų tokių nuostatų, kurios trukdytų eksportuoti generinius vaistus į besvystančias šalis. Tikiuosi, kad aiškiai atsakiau į e, peticiją keliamus tris klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ponė Keller. Uh... Labai ačiū už jūsų pristatymą komisija iš pradžių ketino numatyti patentų pratesimo ir ekskluziviškumo klausimus ir tik tai parlamento spaudimo dėka pasiekta pažangos. Taigi tai jau rodo, kad tikrai iš pradžių pageidavimų tas sąrašas buvo gan įdomus. Generinių vaistų klausimas ir taip nėra jau tobulas ir trips yra padidinusi generinių vaistų kainą ir kiek aš žinau, galbūt jūs galite mane pataisyti, bet Sutartyje bus pasakyta, kad kai Indija numatys duomenų ekskluziviškumo sąlygas, tai tuomet tai bus taikoma ir ES įmonėms. Taip pat įdomu, kad jūs paminėjote tai, jog niekas nepakenks vaistų esminių vaistų gamybai, eksportavimui ir taip toliau. Taigi aš norėčiau pamatyti apibrėžimą, kas tai yra esminiai vaistai, ar tai yra gyvybė, gelbstintis vaistai, ar dar kažkas tai tokio. Kaip jūs apibrėžiate tuos esminius vaistus? Toliau dar visi tie kiti dalykai, ką mes girdime, daug kas gal yra gandai, ne visiškai viskas aišku, kas yra vis tik tai svarstoma, taigi svarbu, kad priekybos generalinis direktoratas ir mūsų komitetui parodytų tuos e, dokumentus, dėl kurių deramasi, kad galėtumėm gauti prieigą prie tų tekstų ir aiškiai pamatyti, ar jūs teisūs, ar jūs neteisūs, ar mes turime koreguoti savo poziciją, nes tikrai kaip mes tai galėtumėm padaryti, jeigu gauname tik tai kažkokią tai miglotą informaciją iš vienur kažkokias nuotrupas iš kitur, kitokias nuotrupas. Kitas dalykas, mūsų pasitikėjimas dar labiau sustiprėtų, jeigu ir uh, vystimosi bendradarbiavimo generalinis direktoratas irgi gautų visą informaciją apie dėrybas, bet panašu, kad taip nėra. Man įdomu, kaip jūs vertintumėt um, vystomą bendradarbiavimo generalinio direktorato įtraukimo klausimą, kai eina kalba apie būsimas laisvos prekybos sutartys. Juk vis tik tai Indija yra valstybė su didžiausiu skaičiu netur, skaičiumi neturtingų žmonių. Uh, Ir dar vienas dalykas, ką jūs galvojate padaryti ir ką jūs darote, kad būtų žmogaus teisų įvertinimo nuostos įtrauktos taip pat, kad ir jungtinės tautos ir, ir e, tikrai turėtų visas garantijas, ką komisija garantavo, kad bus žmogaus teisų situacija įvertinama, kai eina kalba apie generinius vaistus, bet taip pat ir kad būtų ir kiti dalykai um, įvertinti, ne vien tik tai generiniai vaistai, bet ir tai, ką uh, e, LPS um, gali sukurti kaip riziką, pavyzdžiui, žimtumo srityje, valdysenos srityje, kokių gali būti problemų. Taigi aš norėčiau išgirsti, kaip, kada bus tas žmogaus teisų situacijos įvertinimas, kurį buvo pažadėta mums pateikti. Ačiū. Pono Jesin žodis. Labai trumpai, maksimum dvi minutės. Thank you, Chair. Uh... Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai pabandysiu kalbėti dėl žmogaus teisų klausimo. Aš nesu atsakingas už šį klausimą, bet aš pasiklausiu kolegų ir paskui pateiksiu Jums atsakymą. Dėl šio komiteto įtraukimo galiu pasakyti, kad mūsų priekybos direktoratas laikosi visiškai tarp institucinių susitarimų ir dokumentų ir, ir laikosi pozicijos, kad reikia dalytis dokumentais, kurie yra svarstomi. Dėl tam tikrų neiškumų Kaip sakiau, jau e, turime šešis ar septynis laiškus šiuo klausimu. E, komisaras keletą kartų viešai apie tai kalbėjo. Jisai netgi mm, bendrai yra paskelbęs straipsnius su Indijos prekybos ministru. Bandoma išsiaiškinti visus klausimus, kad nebeliktų problemų. Ir indai taip pat, kaip įsivaizduojate, turbūt e, skiria daug dėmesio šiam klausimui. Ir E, mes e, siekiame užtikrinti, kad nuomonės nesiskirtų tų, tais klausimais dėl duomenų išskirtinumo. Tai yra susiję. Tai šis klausimas nėra diskutuotinas, mes e, su indais suprantame vieni kitus E, egzistuoja tam tikros nuomonės hartijoje dėl laisvosios prekybos susitarimo. Ir e, Indija kol kas, e, Indija kol kas netaiko duomenų išskirtinumo principų. Taigi šis klausimas nėra mūsų darbo tvarkėje. Šio klausimo nėra. Tikriausiai, kad neviršiu dviejų minučių, o, o jeigu kils papildomų klausimų, tai mielai juos paaiškinsiu. Labai ačiū. Dabar balsuosime. Tai yra 11 darbo tvarkės punktas. Balsuosime. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar turite korteles, kad galėtumėte balsuoti elektroniniu būdu. Prašom jas pasiruošti. Padarysime tokį bandomai balsavimą. E, balsuosime elektroninėmis kortelėmis. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Dar vieno žmogaus trūksta. Jau visi balsavote, balsavimas baigtas, puiku. Taigi, balsuojame dėl pono Giorens nuomonės, dėl e, žvejybos e, žalio kišlio krante. Balsavimas elektroninis. E, e, noriu pasakyti, kad 614 laivų e, galės žvejoti, leistinas kiekis žuvies yra 5000 tonų. Balsuojame dabar dėl šio klausimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Vienbalsiai patvirtintas pasiūlymas. Kitas dvyliktasis klausimas. Taip pat pono Giorins nuomonė dėl biudžeto. Balsuojame dėl pakeitimų. 5439. Balsuojame. Balsuojame, bet dar trūksta dviejų žmonių. Balsavimas baigtas. 22 už. 5, 4, 3, 8. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 22 už. Pakeitimas 5421. Balsuojame. Vis tik tai dabar reikia balsuoti e, dėl 5401. Balsuojame. 22 už. Trys susilaikė, 12 už, 7 prieš. Patvirtinta. Penkiasdešimt keturi trisdešimt. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 21 už, 1 susilaikė. Patvirtinta. Pakeitimas 54-31. Ne. Ne, vis tik 54-32. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pone Kiurensai, norite pasisakyti? Kad palengvinta būtų užduotis, norėčiau paklausti, ar nebūtų galima balsuoti vienu balsavimu, nes e, dauguma e, frakcijų pritarė pateiktiems pakeitimams ir galbūt galima paklausti tų frakcijų atstovų, kurie nepritarė pakeitimams e, jų nuomonės ir tada balsuoti atskirai dėl tų pakeitimų, o šiaip balsuoti vienu balsavimu dėl visų kitų pakeitimų, kuriems pritarėma. E, penki keturi nulis nulis pakeitimas. Balsuojame. Visi balsavote? Baigiame. Patvirtinta. Penki keturi nulis keturi. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5, 4, 11. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5412 balsavo, balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penki keturi trylika. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar galbūt galėtume balsuoti dėl 5414 iki 5436 dėl šių visų pakeitimų. Ar visi sutinkate? Gerai. Balsuojame. Dėl 5414 iki 5436. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta vienbalsiai. Toliau 5440. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 5441. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Penki, keturi, keturi, du. ir 5443. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 5435. Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. 5423. 5415. E, Balsuojame. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais. Prašom balsuoti. Vieno dar trūksta. Vieno trūksta. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas.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 Yra dar vienas darbo tvarkės punktas, tai yra kiti klausimai, kitų klausimų nėra. Tai tiesiog noriu Jūs informuoti, kad rytoj 9 ryto koordinatoriai keisis nuomonėmis su ponu Krištofu Stanovskiu, tai yra Lenkijos Respublikos valstybės sekretorijos pavaduotoju, kuris yra atsakingas už vystimosi klausimus. Taip pat įvyks klausimai dėl švietimo švietimo ir vystimosi iki 12.30 e, nuo 10 valandos ir aš visus raginu aktyviai dalyvauti. Kitas e, vystimosi komiteto posėdis įvyks čia, Briuselėje, rugsėjo 22 dieną nuo 9 ryto iki 12.30. O dabar už uždarų durų vyks koordinatorių posėdis. Prašau visus kurie neturėtų būti posėdėje už uždarų durų, tai yra tuos, kas nėra parlamentarai ir jų padėjėjai. Tai būtų sekretoriato darbuotojai ir taip toliau, visi kiti asmenys, kad išeitų už durų ir tęstų savo pokalbius jau ten.